Įstės klausimus. Čia yra du žodžiu pateikti klausimai komisijai. Ir pradėsime pirmiausia nuo pono Galagerio, jam skiriamos penkios minutės. Jo nėra. Jo nėra salėje. Tuomet e, žodis ponui Kadek. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, mėly kolegos. Kalbant apie paprastą vilkešerio išsaugojimą, Norėčiau pasakyti, kad susidurėme šioje srityje su iššūkiu dėl to, kad kilo grėsmė šios e, žuvies rūšės išlikimui. Kadangi ir profesionalūs žvėjai, taip pat e, žvėjai mėgėjai ir smulkiai žvėjai žvėjoja šią žuvį. Ir iš tiesų suprantame, kad mėgėjiška ir smulki žvėjyba yra labai svarbi, prisideda prie ekonominės plėtros, tačiau uh, mėgėjai, mė, žvėjai mėgėjai naudoja tralerius. Ir dėl to matome, kad iš tiesų e, prireikė nemažai laiko, kol e, atkuriami ištekliai iš šios žuvies. E, tai yra labai pažeidžiama rūšis. Šios rūšies išsaugojimas dabar yra valstybių narių kompetencijoje, ne ES kompetencijoje Prancūzija. E, dabar vykdo gan įdomias priemonės, bendradarbiaudama su ekspertais. Yra bandoma užtikrinti geresnės sąlygas e, neršimui. Taip pat mes e, neleidžiame iškrauti daugiau kaip 5 tonas per dieną šios žuvies neršto ūdomis. Ūdomis. Taip pat mes bandome kitomis priemonėmis išsaugoti šią žuvį, taigi suvokime, kad reikia imtis visų įmanomų priemonių ir ES turi pasirūpinti, kad būtų suderintos priemonės ES mastu. Mus informavo, kad nėra pakankamai informacijos pateikiama apie tai, kiek sužvėjojama šios e, žuvies. 2011 metais buvo sugauta, su, sumažėjo išteklių 30 procentų lyginant su aštuntaisiais metais. Taigi yra siūloma daryti skirtumą tarp profesionalios žvejybos ir mėgėjiškos žvejybos. Mes turime geriau organizuoti šią žvejybą ir dėkti atitinkamas priemonės ir nustatyti kvotas. Kvotos turi būti nustatomos pasitelkiant moksliniais įrodymais ir taip pat e, turėtų būti parengiami ilgalaikiai, ilga, daugiamečiai valdymo planai, tam, kad būtų galima kontroliuoti suganamo žuvies kiekius. Ir tokiu būdu, aišku, galėtumėme teikti į rinką ir parduoti šią žuvį, kuri yra labai paklausi. Ir taip pat būtų reglamentuojami mėgėjiško žvejybos, reglamentuojama ir reguliuojama labiau mėgėjiška žvejyba. Visos trys institucijos turėtų kartu susitarti dėl leistinų sugauti kiekių mėgėjiškos žvejybos srityje. Taigi, turėtumėme šiai žuvies rūšiai numatyti maksimalius bendrus leidžiamus sužvejoti kiekius ir kad minimalus žuvies dydis būtų nustatytas 40 e, cm, kad galėtumėme mes tikrai toliau žvejoti šią žuvies rūšį tausiai ir ne, nekelti grėsmės jos išlikimui. Taigi, ponia komisijos narė, aš norėčiau užduoti klausimą, ar komisija yra pasirengusi iki kadencijos pabaigos pateikti daugiametį valdymo planą šios žuvies rūšiai, ir taip pat nustatyti minimalų sugaunamo žuvies dydį. Dėkoju. Antrasis autorius, ponas Galgeris. Uh, uh, Ačiū, pirmininkė. Uh, pirmininkė, Islandija ir Farerų salos be trankos. Pastaraisiais metais žvejoja skumbrės. Islandija vienašališkai e, padidino sugaunamus skumbrių kiekius nuo 1 procento 2006 metais iki 23 procentų 2013 metais. Farerų salos savo sugaunamos skumbrės kiekį 2009 metais nuo 4,6 procentų 2009 metais padidino iki 23,9 procentų 2013 metais. Vakar vakare Londone po daugelio susitikimų buvo galiausiai pasirašytas sustarimas. Jį pasirašė ES, Norvegija ir Farerų salos. Tai yra susitarimas dėl e, skumbrių išteklių pasidalimo Šiaurės rytų Atlantė. Ir šis susitarimas galios maždaug penkerius metus. Islandija to susitarimo nepasirašė, ji pasitraukė iš dėrybų ir vienašališkai nusistatė savo kvotą 2014 metams. Bendras leistinas sugavimo kiekis yra 1,2 milijonai tonų. Tai atspindi ICES rekomendaciją didinti bendrą leistiną sugauti kiekį. Šis susitarimas yra gera žinia mano šaliai, mano rinkiminiai apygardai ir jos e, skumbrių kvota nuo 57 tūkstančių tonų padidės iki 105 tūkstančių tonų. Šios, šios sektoriaus vertė yra 125 milijonai eurų. Tai yra svarbus dalykas. Ir tai reiškia, kad padidėja ta laikinoji kvota, kuri buvo nustatyta metų pradžioje. E, Farerų salos gavo 12,6 procento kvotos e, pagal tą susitarimą tokia dalis yra visiškai ne, nepateisinama. Ji ne, dėl jos neturėtų nukentėti ES žvėjai ir mano šalis. Aš manau, kad komisijos narė Damanaki turi prisijimti visą atsakomybę už tai. Tai, kaip ji elgėsi šioje situacijoje, e, turiu pasakyti, yra mūsų nuvilia. Ir jos pozicija, manau, kalba pati už save, Tai labai aiškiai parodo, kaip e, ši komisarė vertina parlamentą ir žuvininkystės komitetą. Komisijos narė buvo pasirengusi pasiekti susitarimą bet kokią kainą ir ji nuolat viešai kalbėjo apie sieksianti 11,9 ar 12 procentų. E, bet turiu pasakyti, kad e, dauguma šio parlamento narių balsavo už sankcijas tam tikroms šalims. E, kitas dalykas - Norvegija, Norvegijos pozicija. Aš manau, kad reikia siekti aiškios, tvarios pozicijos skumbrių išteklių atžvilgių, e, taip pat ir žuvininkystės ir perdirbimo sektoriuose. Ir šis uždavinys teks naujai komisijai. Labai tikiuosi, kad naujoji komisija rūpinsis Europos, šio Europos sektoriaus interesais. Anksčiau e, Islandija, Farerų salos e, pereikvodavo Merlango išteklius. E, Ir šis pavyzdys rodo, kas atsitinka, kai nesijimama jokių veiksmų. Ir labai gaila, kad e, Islandija dar kartą atsisakė bendradarbiauti su pakrantės valstybėmis. Ir aš manau, kad sankcijų klausimas vėl turi būti nagrinėjamas. E, mano, dėl mano pranešimo šiame parlamente buvo balsuota didelė balsų dauguma. Prieš vasaros atostogas komisija lankėsi mūsų komitete. Jis sakė, kad ji nedelsdama imsis reikiamų priemonių, kad būtų pritaikytos sankcijos. Ką ji padarė? Visiškai nieko. Ir man, manęs nestebina, kad ji atsisakė savo pažado ir, ir siekė savo strategijos už Norvegijos nugaros ir ji, manau, turėtų prisimti atsakomybę. Taip pat reikia pasakyti, kad jeigu ji nebūtų pritaikiusi sankcijų Airijai, tai dabar nebebūtume tokioje padėtyje, kai Islandija atsisako bendradarbiauti. 2013 metais buvo pritaikytos sankcijos Farerų salose. Farerų saloms dėl e, silkių išteklių pereikvojimo Šiaurės Atlante. Aš manau, kad dabar komisija turi nedėlsdama taikyti sankcijas Islandijai. Ačiū dabar ponas Levandovski komisijos vardu. Pirmiausia, galbūt aptarsiu paprastojo vilkešerio išsaugojimo klausimą. Dėkoju, kad iškėlėte šį klausimą komisijai. Mes su parlamentu aptarinėjame nuo 2012 metų paprastojo vilkešerio išsaugojimo klausimus ir per tą laiką įvyko du dalykai. Pirmiausia, gavome daugiau mokslinių įrodymų dėl to, kiek yra išteklių ir kiek jie yra tvarūs. Taip pat įvyko žuvininkystės politikos reforma. Dėl mokslinių įrodymų jie rodo, kad biomasė sumažėjo ir mokslininkai teigia, kad reikia mažiau žvejoti šią žuvies rūšį. Ir komisija atsižvelgia į mokslininkų nuomonę O kalbant apie bendrosios žuvininkystės politikos reformą, dabar vyksta regionalizavimas ir tai reiškia, kad valstybės narės turi prisimti savo atsakomybę ir parengti nacionalinės kontrolės priemonės ir kur kas išsamesnius išteklių valdymo planus. Tai yra požiūris iš apačios į viršų ir aš atsižvelgiu į kolegų pasisakymus, tačiau bendrosios žuvininkystės politikos reformos logika buvo susijusi pirmiausia su regionalizavimu. Dabar reikia tą reformą įgyvendinti, pažiūrėti, ar ji veikia. Taip pat mes turime įvertinti nacionalinių priemonių veiksmingumą ir taip pat prašome ir mokslininkų pagalbos, kad jie įvertintų, ar tie planai yra pakankami ar ne. Mes remsime valstybės narės, tačiau štai tokia yra bendrosios žuvininkystės politikos logika ir tos politikos reformos logika, regionalizavimas ir pono Kadeko žodžiai buvo labai aiškus, tačiau kvotų nustatymas ir bendro sužvėjoti leisino kiekio nustatymas šiai žuvies rūšiai yra vienas iš variantų. Ir mes to norėtumėme, tačiau dauguma valstybių narių pasisako prieš tokį regionalizavimą Jie nori patys prisimti atsakomybę ir, ir patys valdyti išteklius. Taigi tokia yra situacija, turime mokslininkų įrodymus, tada kitas dalykas - regionalizavimas, tai yra žinkistės politikos reformos esmė. Ir taip pat, kaip sakiau, atsižvelgiu į pono Kadek pasisakymą, jis prašo, kad būtų pritaikyta kitokia logika ir numatyta kvota ES mastu, tačiau situacija dabar yra visiškai aiški, daugumo valstybių narių nepasisako už europinės kvotas. Dėl skumbrės žvejybos Vėlgi mes kartu su parlamentu jau daugiau nei ketverius metus ieškome sprendimo, turėdami žinių, kad e, ištekliai gruoja ir kad e, ir kitoms valstybėms tai yra aktuolus klausimas ir dėl išteklių viskas yra aišku. Ir vakar galiausiai mums pavyko susitarti kaip minėjo ir ponas Galegeris, ES, Norvegija ir Farerų salos susitarė. Islandija neprisijungė. Aišku, tai nuvilia. Islandija nepasirašė susitarimo. Vyko tikrai ilgos intensyvios diskusijos tarp Europos komisijos ir kitų suinteresuotų šalių ir negaliu pritarti ir kad buvo viskas daroma visiškai neatsižvelgiant į žvėjų interesus. Mes bandėme taip pat ir už, užtikrinti išteklių išsaugojimą. Dabar yra bendras sustarimas penkeriems metams, taip galime bent jau geriau prognozuoti situaciją ir sukurti tokį stabilų skumbrės e, žvejybos Atlanto, Atlanto vandeninę kontekstą. Dėl Mano kolegė Damanakė irgi yra nusivylusi dėl to, kad Islandija nepasirašė. Aš išgirdau siūlymų dėl sankcijų. Tai yra vienas iš galimų variantų, tačiau aš manau, kad šiandieną mes turėtumėme galbūt pozityviau kalbėti ir pasidžiaugti, kad bent jau yra tvarumo ir prognozuojamumo su tojomis dviejomis valstybėmis, kurios pasirašė susitarimą. Ir kažin, ar žvėjams Ispanijoje, Portugalijoje, Airijoje, Junktinėje karalystėje ir kitose šalyse būtų naudingas toks negatyvus signalas. Aišku, iniciatyvos imasi Europos komisija, mes atsižvelgsime jūsų siūlymus ir galbūt išklausysime ir daugiau siūlymų iš kitų parlamento narių. Taigi dėkui dar kartą. Situacija yra tokia, kad pasirašyta susitarimas su dviejomis šalimis, na, o Islandija gali prisijungti prie susitarimo ir taip pat žinau, kad yra siūlymas nustatyti sankcijas. Dėkoju komisijos nariai, dabar žodis ponui Mato Atrover, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš esmės, tai yra bendros diskusijos, dėl to aš norėčiau pasigilinti tai, ką pasakė panas Kadekas dėl Vilkešer. Labai gaila, kad e, žuvingės reikalų komisijos e, komisarė nedalyvauja šiame, šiame posėdėje. Aš būčiau ją pasveikintis e, pasiekus tokį susitarimą su atinkamomis šalimis. Bet dabar pasakysiu tai, ką, ką, ką aš norėjau pasakyti anksčiau, bet su kai kuriomis korekcijomis. Žinoma, visą tai tiesa, kas buvo pasakyta mano kolegų dėl Vilkešerio, iš tikrųjų situacija nėra nauja. Europos parlamentas iš esmės šią temą nagrinėdamas buvo labai kantrus komisijos atžvilgiu. E, bet man kilo nemažai klausimų, kodėlgi mes po pirmojo ketvirčio vis dar nesutarėme dėl galutinės dienos. Taigi, tai būtent skumbrių žvejybos rytyje tas galutinių terminų nenustatymas iš tikrųjų keltų labai daug problemų. Ir kodėl leidžiama, kad e, Farerų salos ir Islandija vienašališkai nustato skumbrių kvotas, būtent e, nuskriausdamos kitas valstybės narės, ypač Norvegiją. Mes esam sudarę sutartį su Norvegija, todėl aš paklausiau savęs, kodėlgi komisija su kai kuriomis valstybėmis, kurios nesilaiko tų taisyklių e, ir skriaudžia kitas šalis, E, jas e, baudžia, o kitų šalių nebaudžia. Taigi dvigubi standartai. Čia reikia galiausiai apsispręsti ir galiausiai susitarti, bet ne bet kokią kainą. Na, Ispanija buvo padidinta kvota, Ispanija norėjo sumažinti arba sutrukdyti nelegaliai žvejoti, tačiau Islandija kuri buvo minėta, ji tikrai pažeidinėja taisyklės. Komisija turi būti griežta ir nenusileisti, būtent dėl tų valstybių, kurios nesilaiko taisyklių. Nesvarbu, jeigu, net jeigu jos ir. Une carte bleue, vous êtes à blue carte. Vous acceptez? Jums yra keliama mėlynoji kortelė, ar sutinkate atsakyti klausimą? Ponas Riubeik. Ačiū. Aš norėčiau uh, padėkoti ponai Mato Vancouver, nes e, žuvininkystė Europoje tikrai yra reikšminga. Man pirmiausia domintų, kokius e, privalumus ir trūkumus turi sustarumai mūsų e, žuvininkistės įmonės, mažosiams vidutinėms įmonėms, kurios perdirba žuvį. Ar jūs manote, kad šitas susitarimas, kuris buvo sudarytas, yra naudingas, ar jūs manote, kad jis nenaudingas tiems, kurie jo laikysis? Yo creo que esa pregunta más que para mí debía ser para la comisión. Yo puedo decir desde mi punto. Iš tikrųjų, tai yra klausimas, kuris turėtų būti skirtas komisijai. Aš manau, kad šitas susitarimas yra tikrai tinkamas, geras, bet jeigu jūs klausite apie atskiras valstybės, tai Ispanijai kvota yra padinta 400 tūkstančių tonų ir e, iš esmės žvėjai turi aiškiai žinoti, kokias jie turi galimybės ir kokias jiems kvotos suteiktas. Ir turi būti atvilgta į interesus atskirų valstybių. Aš manau, kad šitas klausimas iš tikrųjų skirtas daugiau komisijai. Komisija galėtų geriau atsakyti. Ačiū, panė Rodos, tai dvi minutės. Ačiū, panė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, mėly kolegos. Kartais a, iš esmės naujausi įvykiai įvyksta greičiau, negu jie patenka į mūsų darbo atvarkę. Aš džiaugiuosi, kad dabar mes tausiai a, tarptautinę strategiją taikome e, skumbrės žvejybos rytyje. Ir e, kad atžvelgėme tas valstybės, kurios e, susidūrė su atinkamais konfrontacijomis arba konfliktais žvejybės rytyje. Iš esmės, galėčiau tik pasakyti, kad dėja šitas karas dėl, dėl skumbrių trunka jau ketverius metus. Tai yra tikrai apgalėtinas faktas. Tai, tai yra pavyzdys, kaip partneriai nebendradarbiauja. E, Europoje. Niekas nelaimės e, šiame konflikte. Na, dabar e, žala daroma yra visų pirma žvėjams, kurie negali sertifikuoti savo veiklos pagal MSC. Ir netgi ir silkė, jos žvejyba Baltijos jūroje mm, nukentėjo, nes e, nebegalima sertifikuoti tos žvejybos. Ir e, kyla didelis pavojus ištekliams silkės. Na, na, dabar sudarytas sustarimas be Islandijos, taigi, mėly kolegos, iš tiesų aš nenoriu jokios galutinės nuomonės išreikšti, ar, ar čia reikėjo griežčiau dėrėtis, arba reikėjo e, anksčiau galvoti, bet bet kokiu atveju dabar mums reikia greitai tarptautinių mechanizmų, kad užbaigtume šitą karą ir kad galėtume išspręsti visas problemas. Taigi skumbrė iš tikrųjų ne, ne pirmoji ir ne paskutinė žuvis, kuri būtent migruoja, kuri keičia savo gyvenamą vietą ir, ir sukelia taip problemų ES ir kaiminėmis e, valstybėms. Todėl kitoje kadencijoje mes turime kuo greičiau iškelti iniciatyvą E, kuri padėtų pagerinti tarptautinį e, žvejybą. Mes turime dalyvauti šiame procese, turi būti matomi ir mes turime bendradarbiauti su parlamentarais iš kaiminių valstybių, tai yra Islandijos ir Norvegijos. Tas pats taikoma ir, žinoma, e, valstybėms viduržėmė jūros pietuose. Taigi mes esame tautų atstovai, mes nenorime kariauti dėl skumbrių, mes norime vykdyti protingą politiką. Pone Pilbao Parandiga. Ačiū, panė pirmininkė. Iš tikrųjų, aš norėčiau pasveikinti ponę Damanakį, komisijos narę. Manau, kad tai būtų tikrai uh, e, tinkamas žingsnis sudarius tokį sustarimą. Tačiau mums reikia vis dėlto daugiau skaidrumo, daugiau moksliniais tyrimais pagristų įrodymų. Uh, bendradarbiavimo su Islandija, nes mes negalime e, pritarti tam, kad Islandija savavališkai padidintų kvotas. 2006 metais e, padidėjo 23 kartais e, sugaunamų žuvų kietis, o, o tuo tarpu ES valstybės narės dabar neturi ko žvejoti. Tai būtent mes turime reguliuoti ir kvotas, kad mes galėtume vėliau tausiai žvejoti. Taigi, ką darysime su Islandija? Ar mes taikysime sankcijas, ar ne? O, o dabar kalbant apie kontrolę, iš tikrųjų Ispanijos vyriausybę reikėtų paskatinti, remiantis šiomis kvotomis, e, pagal, e, būtent gavus e, daugiau kaip 20 tūkstančių tonų, ar baskams reikia suteikti galimybę žvėti. Tak, fru talman. Naliovint, dvi minutės. Dėkoju, ponė Pirinkė. Mėly kolegos, klimato kaita vyksta realiai ir skumbrės ištekliai vienas iš pavyzdžių, kai yra nesutariama dėl išteklių, matome, kad trūksta vandens, yra potviniai, migruoja gyvūnai. Taigi mes turime surasti priemonių tam, kad pasidalintumėme turimais ištekliais ir padėtumėme žmonėms, kurie uh, labiausiai nukenčia nuo klimato kaitos padarinių. Taigi, kaip galėtumėme išspręsti šią iškilusią problemą, nes skumbrės migruoja į šiaurę. Šios problemos neišsprendėme sėkmingai. 2013 metais buvo teigiama, kad duomenų yra per mažai ir nėra įmanoma iš vis, ką nors konkrečiai pasakyti apie tos išteklius. Tik du laivynai pateikė konkrečius duomenis apie išmetamą žuvį. Ir kadangi tų duomenų taip trūko, nebuvo tinkamai įvertinta išteklių būklė ir nebuvo įmanoma pasaky, nieko pasakyti apie tausią žvejybą, kalbant apie šią rūšį. Taigi reikalinga, sąžining, reikalinga surasti sprendimą su Islandija, Farerais, Norvegija. Tačiau norėčiau paprašyti, kad visi prisimtų atsakomybę už šią labai svarbę rūšį, už skumbrės išteklius, nes tikrai situacija yra labai nepalanki ir mokslininkai turi pateikti daugiau informacijos apie išteklius ir mes turime visi riboti savo poreikius. Tie laivynai, kurie nepateikia konkrečių duomenų apie laimikius ir išmetamus kiekius, neturėtų gauti galimybės žvejoti šią žuvį. Dėkoju. Ponas Stevensonas, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Pirmininkė, visų pirma, manau, yra nesažininga užsipulti komisijos narę Damanakį už tai, kad ji šiandien dalyvauja. Ji pirmininkų sueigai sakė, kad e, turi dalyvauti tarptautinėje žvejybos pajėgumų konferencijoje Salonikose. Manau, kad m, Ir mes turėjome būti lankstesni, mes turėjome sudaryti, suplanuoti diskusijas taip, kad komisijos narė galėtų dalyvauti. Sutinku su Pet Gallagher, kad susitarimas nėra tobulas ir e, yra numatyta 15,6 procento Islandijai ir Rusijai, tikintis, kad jos prisijungs prie šio sustarimo, bet manau, kad toks gestas yra per daug dosnus. ICES yra pasakęs, kad biomasės kiekiai smarkiai išaugo ir dabar yra 1,2 milijonai tonų bendras leidžiamas suleisti, sugauti kiekis. Tai yra daug didesnis kiekis nei anksčiau ir tai galbūt neužtikrins tausios žvejybos, bet vis dėlto susitarimas yra gera žinia ir aš visus su juo sveikinu. Ačiū, ponas Fereira. Ačiū, pirmininkė, komisijos nariai. Ką tik iškirtume informacijos apie aplinkos sąlygas, kurios daro įtaką žuvų rūšių migracijai ir pasiskirstimo modeliams. Taigi kvotų faktinis paskirstimas turi e, atspindėti e, tam tikrų žuvų rūšių migravimo vietas. Ir į tai reikia atsižvelgti derantis ir su kitomis valstybėmis. E, tai yra, kai vyksta dėrybos ES viduje ir su trečiosiomis šalimis. Kalbant apie žvejybą Šiaurės rytų Atlante. Svarbu tinkamai paskirstyti kvotas tarp valstybių narių, čia reikia remtis patikimais empiriniais duomenimis. Pavyzdžiui, Portugalijoje yra labai didelis sardinių ištekliai, jų nacionaliniuose vandenyse pastaruoju metu labai padaugėjo. Ir tai yra patikimi duomenys. Taigi, skirstant kvotas, reikia atsižvelgti į faktinį žuvų rūšių pasiskirstimą. Ir manau, kad kvotas reikia skirstyti daug greičiau, daug sparčiau, kad jos atspindėtų faktinį žuvų pasiskirstimą. Taigi reikia gilintis į žuvų išteklių būklę, į jų gausumą ir manau, kad tik taip galėsime objektyviai įvertinti situaciją ir tinkamai valdyti išteklius. Ačiū. Ačiū dabar ponas Kun, dvi minutės. Herr Präsident, verehrter Pane pirmininkė, gerbimas komisijos nariai Levantovskiai. Jeigu prisimename 2009 metus, tada dar prisimename, kad Islandija da, tuo metu buvo susidūrė su valstybės bankroto ir prašė mūsų pagalbos, tai būtent ES pagalbos, jie norėjo stoti į ES. Tačiau mes apibrėžėme aiškias sąlygas dėl stojimo, ir e, kurios e, numatę, e, kad tos e, kvotos arba taisyklės, kurias nusistatė pati Islandija, yra neteisėtos. E, daugiau negu 100 tūkstančių tonų skumbrės prie savo krantų Islandija sugavo ir, žinoma, kelia didelį pavojų ištekliams šios žuvies jūrose. O dabar Islandija eina separatistiniu keliu ir mes turime kovoti su tuo, kad mūsų uh, žvejybos e, laivai nepatirtų dar didesnių nuostolių. E, kad mes susitarėme su Ferrero salomis ir su Norvegija, tai yra labai teigiamas dalykas. Nors, e, jeigu mes pažiūrėtume skaičius, tai iš esmės tos kvotos, tai yra tie ištekliai, nemigravo į ES teritorinius vandenius, bet tai yra vis dėlto žingsnis į priekį. Ir e, mes turime e, dėrėti su Islandija, pirmiausia, kad Norvegija turėtų e, aiškiai informaciją apie skumbrės, apie jos išteklius ir kur mes turime bendrus žvejybos plotus, tai būtent ar Skagero, ar Kategato sąsiauriuose, ar, ar štai netoli Graisvaldo, būtent Baltijos silkės buveinėje. Na, čia Pirmiausia, tokios, tokia informacija reikalinga taip, kad mes būtume užtikrinti ateitimi, kad mes žinotume, kad būtų laikomasi tinkamų standartų, MSC standartų ir kad Meklemurkė priešakinėje Pomeranėje būtų žvėjams geresnė ateitis užtikrinta. Ir manau, kad šitas sutarimas yra tikrai teigiamai vertintas. Ačiū, ponas Sančias Presedo, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. 2014 metai bus tie metai, kai baigsime karus dėl skumbrių. Šis klausimas sukėlė daug e, problemų tarptautinių lygių ir tarp valstybių narių. Neseniai matėme, kaip demonstraciją surengė Galicijos žvėjai. Jie protestavo prieš Ispanijai skirtą kvotą. Manau, kad reikia padėti, padaryti galą nestabilumui ir netikrumui pakrantės valstybėse. Reikia pusiausvyros ar valstybių narių, reikia tinkamai paskirstyti išteklius ir tuos, kurių yra daugiausia, ir tuos, kurių yra mažai. Ir jeigu, pavyzdžiui, sužvėjojama 90 procentų tam tikros rušies, tai negali būti viskas skiriama Islandijai. Reikia, kad Islandija ir Farerų salos taip pat laikytųsi tausios žvėjybos taisyklių. Ir aš tikiuosi, kad susitarimas pasiektas Londone suteiks mums galimybę griežčiau um, kalbėtis su Islandija. Um, pavyzdžiui, Norvegijai prisijungus prie susitarimo, tam tikri ištekliai, tam tikrų išteklių kiekiai jos pakrantės vandenyse padidėjo 7 procentais. Tikiuosi, kad e, tie ištekliai ir toliau didės. Dėl paprastojo vilkešerio mes e, suprantame, kad šis ištekli, šios žuvies ištekliai didėja, bet juos reikia dar labiau didinti. Ačiū. Ačiū Pirmiausia, norėčiau pasveikinti dėl vakarykščio susitarimo. Puiku, kad buvo pasirinkta teisinga kryptis. Tačiau kalbant apie Islandiją, dar e, su šia valstybė problemų neišsprendėme. Ir bendroji žuvininkystės politika nėra susijusi su taus, tausojimu, bet su pinigais. Ir Farerų salos Islandija nori sužvejoti vis daugiau žuvies. Tai tik tai rodo, kad ES vyroja godumas ir tikrai nesimkime jokių sankcijų. Sankcijos nieko neišspręs, reikalingas susitarimas. Ačiū ponas Vanistel Rojus, dvi minutės. Dėkoju. Aš džiaugiuosi pasiektų susitarimu. Ir žvėjams, ir žuvų ištekliams tai žada gerą šviesią ateitį. Susitarimas ypač su Norvegija reiškia, kad bus užtikrinamas stabilumas ir kad galėsime planuoti iš anksto. Taigi, norėčiau pasisakyti apie paprastai vilkešerį. Iš klausimo jau išiškė tai, kad turime spręsti kitaip šios rūšies problemą ir reikalingas regioninis požiūris, tas tiesa, bet kol kas problema nėra išspręsta nepakanka mokslinių tyrimų, nėra daugiamečių valdymo planų, o ištekliai vis mažėja. Taigi, išteklių vis mažėja. Taigi, šiuo klausimu mes ir bandome kažką pakeisti. Norime, kad tai būtų priderinta prie kitų daugiamečių žuvų išteklių valdymo planų. Turime kitaip spręsti tą problemą ir pono Kadeko šiandien iškeltame Klausime taip pat aiškiai teigiama, kad jeigu neturėsime pakankamai patikimų duomenų Europos lygmenių, ir panas Kadekas yra visiškai teisus, buvo pasiektas susitarimas, tačiau reikalinga ir finansinių, techninių priemonių, reikalingos finansinės techninės priemonės, kad tie moksliniai tyrimai būtų atliekami, kad būtų patikrinimai vykdomi Subsidarumas, aišku, labai svarbu, be jokios abejonės, bet pažvelkime į rezultatus. Galbūt galėtumėte žunkistės komisariai perduoti, kad mums mes džiaugiame susitarimu dėl menkės, tačiau su paprastaisiais vilkešeriais situacija yra labai prasta ir komisija turi prisimti atsakomybę. Ačiū, ponė Tomas. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju. Mėly kolegos, ES imasi istorinių veiksmų, kalbant apie žuvų išteklių valdymą, siekiant užtikrinti tausią žvejybą. Taip pat reikalingos tinkamos valdymo priemonės ir nau, nauji reikalavimai keliami mūsų partneriams. Pirmiausia, kyla klausimų dėl žvejybos. 2010 metais profesionalų žvėjai 7 tūkstančius tonų paprasto vilkešerio sužvejojo. Dabartinės valdymo, dabartinė valdymo priemonė e, paprasto vilkešerio išteklių srityje nėra pakankama reikalingos naujos teisėkuros priemonės tam, kad žvejyba būtų tausesnė. Taip pat reikia atsižvelgti ir į mėgėjiškos žvejybos sužvejojimus kiekius, ne vien tik tai profesionalius žvėjus. Taip pat e, turime kelti reikalavimus savo partneriams. Nėra primtina, kad e, menkės išteklių srityje tik su Farerų salos ir Islandija nesilaiko atitinkamų reikalavimų ir nebando išsaugoti išteklių. Ir jeigu nebus nustatomos kvotos, kaip tuomet Europos komisija pasirūpins e, žuvies išteklių valdymu? Nes matome, kad nėra derinama žuvininkystės politika ir išteklių valdymo politika, nes e, atitinkama politika reikalinga visų žuvies rūšių srityje. Dėkoju. Dabar žodis poniai Estevės pagal spontaniškus pasakymus. Ačiū. Manau, kad labai gerai, kad vakar Londone buvo pasiektas susitarimas. Jis bus naudingas e, Europos žvėjams ir nebus palankus nelegaliai žvėjojantiems Islandams. Yra teisės priemonių, kurios šiuo metu galioja ES ir kuriomis galima pasinaudoti e, prekiaujant su trečiosiomis šalimis. Mes nekartą raginome imtis tų priemonių. E, Turiu pasakyti, kad žvėjai yra atsidūrę, tiesiog atsidūrę ant bedugnės krašto, turiu galvoje e, skumbrių žvėjus ir manau, kad naujas susitarimas suteiks jiems tam tikrų galimybių, e, pavyzdžiui, Ispanijoje. Kvotos padidintos nemažai ir žinoma turime siekti, kad e, tos kvotos būtų tinkamai paskirstytos tarp Ispanijos žvėjų šiaurės vakaruose ir Kantabrijoje. Ačiū, ponia Maginės. Ačiū, pirmininkė, komisijos nariai. Šįryt mes visi džiaugiamės vakar, vakare Londone pasiektų susitarimų tarp ES, Norvegijos ir Farerų salų, nes mes norime, kad baigtųsi neatsakinga žvejyba, kuri dabar vyksta. Nors mes ir džiaugiamės susitarimu, jis turi tam tikrų trūkumų. Kalbant apie teigiamas pusės, Islandijai nebuvo suteikta daugiau galimybių žvejoti e, Europos vandenyse, taip pat e, yra siekiama apsaugoti airijos žvėjus. E, kalbant apie kvotas, maž, airiai kvota padidinta maždaug 60 procentų, nuo dabar 66 tūkstančių tonų iki 105 tūkstančių tonų. Tačiau kaip ir kiti mes esame susirūpinę dėl to, kad Farerų saloms yra suteikta daugiau kvotų ir kad taip pat yra numatytas tam tikras rezervas ar atidėjimas e, Islandijai, Grenlandijai ir Rusijai. Nepaisant to, susitarimas yra geras ir ES turi galimybę svarstyti sankcijas e, neatsakingai žvejojantiems žvėjams. Baigiamas spontaniškus pasakymus žodis komisijos nariui. Ačiū. Dėkoju dar kartą už tai, kad iškėlėte šį klausimą, dėkoju už pasisakymus. Aš norėčiau apginti vakarykštį susitarimą, aš manau, kad jis yra subalansuotas, sukūriamas tinkamas pagrindas žvejybai O dėl Islandijos, aišku, nuvilia situacija, tačiau per bendrąjį susitarimą bandysime dar kartą įtraukti Islandiją ir įtikinti ją pasirašyti dar prieš taikant sankcijas. Aišku, vienašališki veiksmai visada neramina. Atsiprašau dėl ponios Damanaki Ji negalėjo atvykti, nes yra svarbiame susitikime, bet ji pažadėjo vakar atvykti į žuvinkystės komiteto posėdį, ko galima, kai tik tai galės, artimiausia proga. Dėl kešerio regionalizavimas ir tai, kad valstybės narės yra atsakingos už kontrolę ir žvejybą, suprantu ir išsakytą nuomonę dėl sankcijų Islandijai. Čia, yra, čia buvo išsakyta stipri nuomonė dėl galimybės taikyti sankcijas Islandijai dėl menkės ir taip pat tai, kad būtų laisvai pasirenkamas variantas ES mastu nustatyti bendrus leistinus kiekius Vilkešerio išteklių. Uh, srityje. E, dėkoju, aš norėčiau paskelbti, kad Vokietija paskelbė, jog ponia Anet Kaujus keis pona Klaus Heiner Lenė nuo kovo 12 dienos pagal rinkimų įstatymą